Dear colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Kolegos, pradėkime posėdį. Turime pradėti laiku. Pristatysiu mm, informaciją ir tęsime darbą. Po to šiek tiek vėliau balsuosime. Aš suprantu, kad kolegos dar renkasi, bet jau pradėkim posėdį, kad visi spėtų iki balsavimo. Now, um all, the... Pirmiausia, tai keičiasi darbo tvarkė. Tikiuosi, kad koordinatoriai bent jau manęs klauso. 18 punktas Euliza 10.15 bus svarstomas vietoj 15.45. Tik 18 punktas. Euliza svarstysim 10.15, o ne 15.5. Ir dabar naujas balsavimas 10.45 dėl skaitmeninės priekybos strategijos. Toliau 19 e, punktas - kova su pinigų plovimu. 15.45 bus svarstomas, o ne 16.30-20 punktas dėl e, transporto sistemų E, šis punktas atšauktas. Ir jei niekas dėl darbo tvarkės neturi e, komentarų, tai atvirtiname į kroatų, e, gaelų ir maltiečių kalbas vertimo nebus. Barbara Spinelį, atsakinga už pranešimą dėl spaudos pluralizmo Europos Sąjungoje E, biudžeto 16 metų tvirtinimas, biudžeto skirto Europolui, Eurojustui, Frontexui ir horizontaliom agentūrom. Irgi turim pranešėją pagal koordinatorių rekomendacijas. Mačiau, kad komitetas tam tvirtina. Ta tvirtina toliau lybė posėdžių kalendorius 18 metam. 12 e, spalio sprendimas dėl darbo programos 18 metam bus primtas. Ir noriu pasakyti, kad apie šį gyvendinimo aktą visi komiteto nariai 18 spalio gavo informaciją. Buvo nustatyta data, iki kada galima prieštarauti. Jei norite prieštarauti, informuokite lybės sekretoriatą iki 27 spalio elektroninis balsavimas šiandien numatytas 8 ryto ir norėčiau, kad visi, visi pasižiūrėtumėt, ar turit savo balsavimo korteles. Kolegos, jei visi dabar galėtų šiek tiek jau nebesikalbėti, balsuosime tik tada, kai pasitikslinsiu su koordinatoriais, ar iš tiesų visi yra atvykę. Prašom dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, norėčiau sekundį paprašyti žodžio. Pirmininkas, norėčiau, kad tylos minutę pagerbtume žuvusią žurnalistę Maltoje, o tada balsuosime. Kolegos, prieš balsuojant dar, kaip minėjau, pasižiūrėsim su koordinatoriais, ar iš tiesų visi yra, taigi nesirūpinkit, balsavimą pradėsim tik tada, kada busim pasirengę. O dabar norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Paprašyčiau tylos. Dėkui. Kolegos, turbūt žinote, 16 spalio Dafne Karuana Galicija, Maltos žurnalistė, susprogo savo automobilyje, buvo, buvo susprogdinta savo automobilyje. Prašau tylos. Dafne Karana Galicija buvo susprogdinta mašinoje mūsų mm, komitetas labai dažnai susiduria su tokiais klausimais, ši žurnalistė labai aktyviai informavo Maltos piliečius apie korupcijos atvejus ir Panamos dokumentus. Ir e, šis atvejis yra pasikesinimas į spaudos laisvę. Dabar siūlau pagerbti jos atminimą tylos minutę. Much, Collins. Dėkoju, kolegos. So, colleagues, we now uh, move to the um, electronic votes. We will begin. Taigi, kolegos, dabar mūsų darbo tvarkėje yra balsavimas ir pradėsime dėl Dublino reglamento. Ar koordinatoriai galėtų užtikrinti, kad visi jau yra? Jei taip nėra, tai informuokite mane, o dabar žodis poniai Vikstrom. Dėkui, pirmininkė. Kolegos. Labai daug ir ilgai dirbome kad prieitume iki šio balsavimo ir šiandien mūsų irgi laukia ilga darbo diena. Norėčiau padėkoti visiems, visai komandai, kuri dirbo su šia tema. Ir tikrai ir šešėlinių pranešėjų pasišventimas ir sekretoriato darbuotojų puikus darbas ir teisės tarnybos puikus darbas leido mum e, prieiti iki balsavimo. Kad to pasiektume, e, buvo suorganizuotas 21 šešėlinių pranešėjų sustikimas, labai daug techninių posėdžių. Taip pat ir labai norėčiau padėkoti visiems už įdėtas pastangas ir už norą suprasti ir kitų kolegų poziciją, ginant savo frakcijos poziciją. Ir iš tiesų galime sakyti, kad parlamentas šiandien gali kalbėti vienu stipriu balsu, susivienijas ir tai yra iš tiesų istorinės svarbos dalykas ir tikiuosi, kad tai įkvėps ir mūsų dėrybininkus su taryba. Mes pasiekėme plataus konsensuso reaguodami į E, gegužę paskelbtas Eurobarometro išvadas ir Europos piliečių norus, nes Europos piliečiai nori, kad mes žinotume, kaip veikti migracijos rytise. Ir šis pasiūlymas yra Europos prieglopšio sistemos dalis. Tikimės, kad ta sistema praktiškai bus įgyvendinama ir bus sąžininga. Ir tikimės, kad taryba taip pat sieks pragmatinio bendradarbiavimo ir praktinių sprendimų. Ir parlamento pasiūlymas yra. Ir dabar galime balsuoti ir dar kartą noriu padėkoti visiems už įdėtas pastangas. Pone Vikstrom jau norėtų balsuoti, o ponas Černovskis, žodis jums, aš norėjau paklausti, kodėl nėra vertimo į čekų kalbą šiandien, nes daug čekijos piliečių uh, norėtų išgirsti, kas vyksta šiame posėdėje, nes aš norėčiau čekų žurnalistus informuoti. Dėkui mes išsiaiškinsime, kodėl nėra vertimo į čekų kalbą tokią svarbę dieną. Labai noriu jūsų atsiprašyti ir dabar pradėkime balsuoti. Man buvo pasakyta, kad bus vertimas į čekų kalbą. Turėtų būti vertimas į čekų kalbą. Kolegos, taigi balsuojame. Techninis pranešimas. 48 straipsnio pirmai daliai 98 puslapyje yra klaida. 464 pakeitimas atkrenta, jeigu kiti šalia esantis yra patvirtinti. Dabar pakeitimai 110, 111, 112. Balsuojame, kas už, Kas balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti baigiame. Atmesta. Pone Spinelį, neturit savo kortelės? Jinai neveikia? Labai svarbu, kad visi balsuotų. Pabandykit į kitą, kitoj vietoj balsuoti. Kolegos, turim susikaupti. Toliau. Pakeitimas 286 ir 287. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antrasis kompromisas. Amendment 300. Okay. Yeah, this one. Article, this one, yeah. Article 3, compromise 2, the vote. Antras kompromisas. Balsuoti pradedame. Ne, sako pirmininkas, atsiprašau. Atsiprašau, kolegos, 300 pakeitimas. 300 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečiasis kompromisas. Balsuoti pradedame. 17 puslapis. Trečiasis kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. 19 puslapis, ketvirtasis kompromisas, balsuoti baigiame. Primta. Penktasis kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Šeštasis kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. Septintasis kompromisas. 32 puslapis. Balsuoti pradedame. 32 puslapis. Balsuoti baigiame. Primta. Aštuntasis kompromisas. Keturiasdešimtasis puslapis. Aštuntasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Devintasis kompromisas. 41 puslapį. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 44 puslapį. Dešimtas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 11 kompromisas. 45 puslapis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Dvyliktas kompromisas tam pačiam puslapyje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Tryliktas kompromisas. 46 puslapį. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 14 kompromisas, 48 puslapis, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. 15 kompromisas, tam pačiam puslapį, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 16 kompromisas. 49 puslapį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 17 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 kompromisas 51 puslapyje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 19 kompromisas 53 puslapį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 kompromisas 54 puslapyje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 21 kompromisas, 55 puslapį, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. Dvidešimt antrasis kompromisas, 57 puslapį, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. 23 kompromisas, 58 puslapį, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 24 kompromisas, 59 puslapis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 697 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 25 kompromisas 60 puslapyje. Balsuoti pradedame. Septyni šimtai Atsiprašau, balsuoti baigiame. Primta. Įsivaizdavau, kad viskas jau pasidarė, sako pirmininkas. Septynišimtai dvidešimtas ir septynišimtai dvidešimt pirmas pakeitimas, jie vienodai, vienodi šešimt antram puslapį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Toliau 26 kompromisas, 63 puslapį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 27 kompromisas, 67 puslapį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame priimta. Šeši, devi, š, septyni, šeši, devyni pakeitimas. Balsuoti pradedame. 769 pakeitimas. Balsuoti pradedame. 70 puslapį. Balsuoti baigiame. Atmesta. 86 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 28 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 29 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 30 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Devyniasdešimt ketvirtas pakeitimas 871 ir 872 pakeitimas iki 880. Tai 83 ir 84 puslapį balsuoti pradedame. Taigi nuo 94 iki 880 pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Primta. Dabar 31 kompromisas 89 puslapyje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 32 kompromisas 90 puslapis. Balsuoti baigiame. Priimta. Devynišimtai penkiasdešimt trečias, penkiasdešimt ketvirtas, penkiasdešimt penktas pakeitimai devyniasdešimt trečiajame puslapyje. Balsuoti pradedame. Atsiprašau, kolegos, Atsiprašo pirmininkas. 33 kompromisas. 33 kompromisas, 92 puslapio viršuje jį praleidome. 93 kompromisas, dabar dėl jo balsuojame, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? 93 kompromisas. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, priimta. Toliau 953, 954 ir 955 pakeitimai. 93 puslapyje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pone Stevens, turit pastabų, bet turėtume užbaigti šitą balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pone Stevens. Atsiprašau, pirmininkė. Atsiprašau, kad jūs nutraukiu. Jūs sakote puslapį, bet man tie puslapiai netitinka. Turbūt tai tik jūsų frakcijos puslapiai. Tai geriau būtų, jeigu puslapio nenurodinėtumėt, nes ne visose balsavimo sąrašuose tie puslapiai sutampa. Aš sutinku, bandžiau padėti, bet aišku, stengdamasis padėti nelabai padedi. Tai nebeminėsiu puslapio ir minėsiu tik tai pakeitimą. Dabar 957 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 958 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 97 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Devynišimtai šešiasdešimtas, šešimt pirmas, šešimt antras, šešimt trečias, šešimt ketvirtas, dėl jų visų balsuojam, jie vienodi. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 98 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Primta. 969, 970, 971, 972, 973, 974. Visi šie pakeitimai vienodi. Balsuojame dėl jų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 34 kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. 35 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 36 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 991 pakeitimas. Balsuoti pradedame. 991. Balsuoti baigiame. Primta. AFET 23 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 993 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 994. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 996 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 997 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 37 kompromisas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 38 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Vienas nulis vienas vienas. Atsiprašau, 10 ir 11 pakeitimai. Pirmininkas atsiprašo, 10 ir 11 pakeitimai. Balsuoti pradedame. Nesakau puslapio, kai buvo prašyta. Tikrai tos klaidos nebedarysiu. 10-11 pakeitimas. Ar visi balsavo? Atmesta. 108 pakeitimas. Ir Keli kiti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Toliau citatos. 113. Balsuoti baigiame. Atmesta. 114 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame atmesta. 115 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 116 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Konstatuojamosios dalis. 117 pakeitimas. Atsiprašau, 117 atkrenta. 118 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 119 ir 120 vienodi. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 123 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Toliau einame prie AFET 2. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 100. 37 pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau AFET 7. Turėsite patys surasti puslapį. balsavau, bet nesakau jum daugiau puslapio, pavadinį, puslapio numerio. Dvidešimt šeštasis preambulės punktas, jeigu norite užuominos, kur tai rasti. Man sakė, kad nebegalima sakyti puslapio numerio neleidžiama. Taigi balsavimas tebe vyksta. Ar visi jau balsavote? Balsavimas stabdau. Patvirtinta. Gerai, dabar 265 pakeitimas, dėl jo balsavime. 265 pakeitimas dar kartą, balsavimas vyksta. Spėjote visi prabalsuoti, balsavimas stabdau. Patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas, pradėjome balsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. 268 Pradame balsuoti. Stabdau balsavimą. Atmesta. Afet 9. Pradėm balsuoti. Stabdau balsavimą. Atmesta. 269 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimą stabdau. Atmesta. Toliau 277 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. Mėly kolegos, dabar vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Pradame balsuoti. Ar visi spėjote? Stabdau balsavimą. Patvirtinta 43 už, 16 prieš, sulaikiusių nėra. Ir dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti dėrybas. Pradėm balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta 41 už, 14 prieš, susilaikiusių nėra. Sveikinu, panėks Romelis ir visiems šešėlėms pranešėjams. Sveikinimai. Thank you, colleagues, for your discipline in that voting session. Ačiū kolegos už labai disciplinuotą elgesį balsavimo metu, tai mums labai padėjo. Kolegos dabar. Turime sklančiai perėti prie kito balsavimo. Sveikinu visus, kurie buvo susijęs su ankstesniu balsavimu, dabar jau periname prie kito balsavimo. ETIES, Europos kelionių informavimo ir leidimų sistema. Ar norite pasakyti prieš balsuojant? Norėjau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, konsultantams, sekretariato atstovė Katrin už didžiulį nuveiktą darbą per labai trumpą laiką. Aš tikrai labai vertinu tą mūsų bendrą darbą. Net jeigu nepavyko dėl visko susitarti, vis dėlto sakyčiau, kad e, darbo nuotaika, darbo dvasia buvo tikrai puiki ir tikiuosi, kad tas spindės taip pat ir balsavimas. Ačiū kolegos. Labai ačiū pranešiai. Na ir dabar galime pereiti prie balsavimo. Pirmiausiai balsuosime dėl kompromiso susijusio su 90 straipsniu. Pradame balsavimą. Sorry, we have to see. The procedure B is the first vote. Procedure B. Because it's split in two. Reports, so the first report. Ah, yeah. Sorry, colleagues, just to explain. Atsiprašau, kolegos. Truputį nutilkite, paaiškinsiu dar vieną dalyką balsavimas bus skirstas į dvi dalis. Taigi dabar taiksime procedūrai B, dėl jos turime balsuoti ir po šitos procedūros tada balsuosime dėl galutinės ataskaitos, ar visus tas tenkina. Taigi taip ir padarysime. Vadinasi, dabar e, balsuosime dėl e, 70-ojo straipsnio, kompromisinis variantas. Balsuojame dar kartą. Arba balsavimas, taip sakant, tebevyko. vyko. Kompromisas dėl 70 straipsnio. Tai yra procedūra prieš galtinį balsavimą. Okay. Ar visi jau balsavote? Stabdau balsavimą ir patvirtinta. Dabar kompromisas dėl 82 straipsnio. Pradėme balsuoti. Stabdo balsavimą, taip pat patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame. The vote is closed. Balsavimas baigtas, patvirtinta 42 už, 13 prieš, 3 susilaikė. Dabar vėlgi balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas. Pradame balsavimą. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 43 už, 13 prieš, vienas susilaikęs. Sveikinimai pranešėjai. Right, so the... Ir dabar Periname prie antrosios dalies. Kolegos, perėjome prie antrosios dalies. Ir tai yra pagrindinis balsavimas sąrašas, kurį jūs turite. Ir dabar balsuosim dėl 146, 47, 48, kurie yra identiški pakeitimai. Pradedam balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestam. Ar visi randate, kur mes e, balsavome? Dėl pirmos straipsnio kompromisas balsuojame. Vote is closed. That is carried. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 337 pakeitimas balsuojame. Vote is closed. Stabdau balsavimą. Atmesta. Kompromisas dėl antrojo straipsnio. Pradame balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečio straipsnio. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl ketvirtojo straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta kompromisas dėl šeštojo straipsnio. Balsuojame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Trys šimtai devyniasdešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Vote is closed. That's Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau kompromisas dėl septintojo straipsnio. Pradedam balsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl aštuntojo straipsnio. Balsuojame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas dėl devintojo straipsnio. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl dešimtojo straipsnio. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl dešimtojo A straipsnio. Balsuojame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 11 straipsnio. Pradedam balsuoti. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 12 straipsnio. Pradedam balsuoti. Closed. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 13 straipsnio. Balsuojame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 14 straipsnio. Balsuojame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. balsuosime dėl to, kad būtų išbraukta apie švietimą. Dėl viso bloko balsuojam, pradedam balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl occupation dalies išbraukimo. Balsuojame. Balsavimą stabdau. Patvirtintam. Balsavime dėl to, kad išbrauktume IP address. Pradam balsuoti. Stabdau balsavimą. Atmesta. Toliau kompromisas dėl 15 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penki šimtai dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Stabdau balsavimą. Atmesta. Toliau kompromisas dėl 16 straipsnio. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 17 straipsnio. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 18 straipsnio. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 19. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 20 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 21 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 22 straipsnio. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 23. Balsuojam. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 24 straipsnio. Pradedame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas dėl 25 straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 26 ir 26a straipsnių. Balsuojame. Close. Stabdau balsavimą. Kolegos, išlaikykite dėmesį, nes kažkas nebalsuojate. Be abejo, jeigu nenorite balsuoti, tai jūsų reikalas. Na, stabdau balsavimą. Balsavimas stabdytas. Žinau, kad varginanti procedūra, bet tiesiog balsuokite. Dėkoju, balsavimas baigtas, patvirtiname toliau dėl 27 straipsnio, balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Kompromisas dėl 28 straipsnio. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 29 ir 29a straipsnių. Pradame. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 758 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau kompromisas dėl 30 straipsnio, balsuojame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas dėl 31 straipsnio. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 32 straipsnio balsuojame. Closed. Baigta. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 33 balsuojame. Closed. Stabdau balsavimą. Patvirtinta kompromisas dėl 34 straipsnio. Pradedame balsuoti. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 35 straipsnio. Pradedame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 36 straipsnio. Balsuojame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 37. Balsuojame. Closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl 38 straipsnio. Pradam balsuoti. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 39-ojo. Balsuojame. Close. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimas 875. Balsuojame. Close. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisas dėl 40-ojo. Prašome balsuoti closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 41 straipsnio. Balsuojame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 42. Balsuojam. Closed. Baigiame. Patvirtinta kompromisas dėl 43 straipsnio. Balsuokite. Close. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 44 straipsnio. Pradame. Closed. Baigėme. Patvirtinta. Kompromisas dėl 45 straipsnio. Pradedame balsuoti. Close. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Promisas dėl 46. Pradėkite. Closed. Stabdau. Patvirtinta. Kompromisas dėl 47 straipsnio. Pradame balsuoti. Stabdau. Patvirtinta. Kompromisas dėl 48. Pradame balsuoti. Stabdome. Patvirtinta toliau kompromisas dėl 49-ojo. Balsuojame. Close. Stabdau. Patvirtinta. Toliau dėl 50 straipsnio balsuojame. Closed. Stabdau balsavimą. Patvirtinta kompromisas dėl 51 straipsnio balsuojame. Stabdau. Patvirtinta kompromisas dėl 52 straipsnio. Pradėm balsuoti. Closed. Stabdau. Patvirtinta kompromisas dėl 52 A straipsnio. Balsuojame. Close. Nebebalsuojame. Patvirtinta. Dėl 53 straipsnio balsuojame. Close. Baigta. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 54, ne, atsiprašau, 53 A, sako pirmininkas. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas, patvirtinta kompromisas dėl 54-ojo, balsavimas prasideda. Closed. Baigta. Patvirtinta. Kompromisas dėl 55-ojo, balsuojame. Closed. Stabdau. Patvirtinta. Kompromisas dėl 56. Balsuojame. Closed. Stabdau balsavimą. Patvirtinta toliau kompromisas dėl 57. Balsavimas prasideda. Closed. Baigit. Patvirtinta. Toliau dėl 58 kompromiso. Kompromisas. Balsuojame. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 59 straipsnio. Balsuojame. Sorry, colleagues, so just open that. Ne, atsiprašau, kolegos, tik, tik dabar. Taigi, 59 straipsnis. Balsuojame. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 60 straipsnio. Pradedam balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 61-ojo balsuojame. Closed. Baigta. Patvirtinta. Kompromisas dėl 62-ojo balsuojame. Closed. Stabdau. Patvirtinta. Kompromisas dėl 63-ojo straipsnio. Pradedam balsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas dėl 64-ojo. Pradėme balsuoti. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 65 straipsnio. Pradedame. Closed. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 66. Balsavimas prasideda. Close. Baigėsi. Patvirtinta. Kompromisas dėl 67-ojo. Pasuojame. Closed. Carried. Compromise on Article 69. Vote is open. Kompromisas dėl 69-ojo. Pradėm balsuoti. Baigiame patvirtinta pakeitimas 1037. E, balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta kompromisas dėl 72. Pradam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 73 straipsnio. Pradame. closed. Balsavimas baigtas. Priimta. 74 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 75 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 76 straipsnio kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 77 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 78 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 81 straipsnio kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 82 straipsnio kompromisas ir priedas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. E, dabar dalių ir konstatuojamųjų dalių kompromisai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas šešiasdešimt trečias pakeitimas. Jeigu manote, kad pasakysiu puslapio numerį, tai klystate. 163 pakeitimas. Net aš palauksiu, kol jūs rasite puslapio numerį. Ar visi radote? Aš palauksiu, Eli, kol surasite. 163 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 177 pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl pakeisto teksto vardinių balsavimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 42 už, 12 prieš, 2 susilaikė. Ir dabar balsuojame dėl darybų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 39 už, 13 prieš, vienas susilaikė. Sveikinu pranešėją. Kolegos, paprašysiu jūsų nepalikti savo vietų. Balsuosime dar kartą. Tai yra ponios Teresos Jimenės Besiril Barijo pranešimas dėl termino narkotikai apibriešties. Tai yra pagrindų sprendimas susijęs su būsmėmis dėl neteisėtos priekybos narkotikais. Pranešėja Teresa Jimenez Besirilbarijo, ar norėtumėte pasisakyti? Kolegos, aš prašau laikytis tylos ir dabar galutinis balsavimas. Nėra pakeitimų. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 54 už, 4 e, prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. What about it? dear colleagues, um, if you could please take your seats, we'll proceed with uh, point. Kolegos, paprašysiu žimti savo vietas, perėsime prie septinto darbo atvarkės punkto. Žinau, kad šiandieną visi turite daug reikalų, tad tęskime posėdį. Paprašysiu jūsų žimti vietas, jeigu liekate klausytis šio klausimo. Dabar komisaro Juliano Kingo pranešimą susijęs su kovos su terorizmu dokumentų rinkiniu. Mes jau matėme pristatymą. Vakar buvo pristatytas šis paketas, tai yra įvairios priemonės, kurios yra skirtos valstybėms narėms apsaugoti e, viešas vietas, taip pat numatomos kovos priemonės su įvairiomis pavojingomis medžiagomis. medžiagomis Vakar gerai buvo priimtas šis pristatymas, neblogai buvo viskas aptarto. Dabar mes galėsime aptarti pano Juliano Kingo pristatymą. Noriu paminėti, kad yra atstovai iš naujo kovos su terorizmu komiteto. Panas Grisbek yra šio komiteto narys. Norėjau tiesiog paminėti, kad yra šio komiteto atstovų. Visą tai yra labai naudinga mums. Tad šiandieną e, aptarsime pono Juliano Kingo pristatymą. Taip pat bus kalbama apie ES ir Kanados susitarimą dėl PNR. Neseniai Buvo nurodyta, kad siūloma forma šis susitarimas nebus patvirtintas, kadangi Teisingumo teismas nusprendė, kad kai kurios nuostatos netitinka e, hartijos. Ir e, Po to buvo klausimo tarybos, komisijos ir kitų nuomonės dėl šio nuosprendžio. Aš norėčiau, kad komisaras Julianas Kingas dabar viską pristatytų. Mes nedaug turime laiko iki po 10.15, o klausimų yra daug. Kolegos, manau, užduos gerus klausimus. Na, mes išgirsime pristatymą ir iš ambasadorės. Sveika atvykus į mūsų posėdį. Dabar suteiksiu žodį komisarui. Prašau, pristatykite savo pranešimą. Ačiū, dėkoju iš kvietimą, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš maniau, kad svarbu atvykti kiek įmanoma greičiau jūsų komitetą tam, kad mes galėtume apsikeisti nuomonėmis apie šias priemonės. Jos vakar kolegijoje buvo patvirtintos. Labai ačiū, kad numatėte posėdį šį rytą ir labai atsiprašau, kad turėsiu išvykti iškart po 10 valandos, nes turėsiu išvykti į oro uostą susitiksime su JAV ir Kanados delegacijomis. Kaip kad jūs ir sakėte, į šį paketą buvo įtrauktos priemonės, kurių tikslas yra didinti atsparumą, apriboti teroristų prieigą prie e, išteklių, stiprinti mūsų pajėgumus. Mes, aišku, atsižvelgiame ir į praėjusių metų patirtį, taip pat mokomės iš išpolių, kurie buvo įvykdyti. Šie išpoliai dar kartą parodė, kad terorizmo grėsmė išlieka reali ir nuolatinė. Aš nekartą esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, kad mes negalime užkirsti kelio visiems išpoliams. Nulinė rizika yra neįmanoma, tačiau mes galime mažinti tą erdvę, kurioje veikia teroristai. Taip pat galime reaguoti ir prisitaikyti teroristams, keičiant savo veikimo metodus. Matoma, kad dabar perinama prie e, tokių paprastų technologijų išpolių. Berlyne, Londone, Stokholme, Barcelonoje buvo tiesiog automobiliai panaudojami išpoliams. Islamo valstybė taikosi į tokias vietas, kuriuose renkasi piliečiai. Tai yra populiarios tarp turistų vietos, transporto centrai, susibūrimo vietos. Aš susitikau su 60 miesto atstovais Nicoje prieš kurį laiką ir šie miestai prašė įdėti daugiau pastangų apsaugant viešasias erdves. Būtent todėl mes vakar paskelbėme veiksmų planą, pagal kurį viešos erdvės bus mažiau pažydžiamas, tačiau išlaikys savo atvirą pobūdį. Egzistuoja įvairūs sprendimai, kai kurie iš jų yra fiziniai, tai yra barjerai, įvairios kliūtis, tai vėlgi yra tokios paprastos technologijos, bet jų montavimas kainuoja. Vietos savivaldybės sakė, kad joms yra būtina parama ir pagalba. Tad mes radome 8,5 milijonus eurų iš saugumo finansavimo ir iki 100 milijonų eurų bus numatyta kitais metais iš regioninių fondų ir inovatyvių veiksmų. Be to, mes numatome ir struktūrinį bendradarbiavimą tam, kad būtų galima keistis geriausią praktiką tarp skirtingų organizacijų. Užtikrinsime sąsają tarp viešųjų organizacijų ir privataus sektoriaus. Siekime dar didesnio atsparumo, todėl numatome ir planą skirtą kovoti su biologinėmis, cheminėmis ir brandolinėmis grėsmėmis. Čia labai svarbi yra žvalgyba kol kas yra vertinama, kad tokia grėsmė yra maža, bet mes kalbame apie pavojingą sritį, todėl privalome būti pasirengę. Labai svarbu, kad teroristai negautų prieigos prie tokių medžiagų. Reikia gilinti žinias tam, kad ES galėtų geriau kovoti su tokiu pavojumi. Šie veiksmai prisideda prie valstybių narių veiklos. Mes visi kartu imsimės būtinų žingsnių. Daugelį neseniai vykusių išpolių e, buvo pasinaudoti TATP sprogmenimis ir tai yra pagrindinis islamo valstybės ginklas. Mes jau turime ES reglamentą, pagal kurį yra užkirtamas kelias e, sprokstamųjų medžiagų pirmtakams ir prieigai prie jų bet vakar dar nurodėme, kad norime iš karto imtis žingsnių tam, kad būtų sustiprintas esamų reglamentų įgyvendinimas, kad valstybės narės, visos valstybės narės, kiek įmanoma veiksmingiau taikytų nuostatas. Negana to, reikia gerai peržiūrėti ir patį reglamentą kartu su valstybėmis narėmis tam, kad mes įsitikintume, jog jis atitinka užsibrieštus tikslus, turint omenyje grėsmę, kuri dabar kyla. Taip pat reikia apriboti kitas priemonės, kuriamis naudojasi teroristai. Tai yra komunikacijos priemonės, įskaitant ir užkoduotas žinutės. Mes pasiūlėme praktinių žingsnių. Mes nebandome išspręsti bendro kodavimo klausimo. Jūs žinote mano nuomonę. Kodavimas yra, šifravimas yra labai svarbus mūsų saugumui. Mes dirbame ir kibernetinio saugumo srityje. Komisijos pozicija yra labai iški. Mes nenorime, kad būtų kažkaip iš vis užkirtamas kelias šifravimui, tačiau yra būdų, kaip e, garantuoti, kad teroristai tuo nesinaudotų. E, tarkime, e, kažkoks kompiuteris arba mobilusis telefonas yra naudojamas. Kai kurios valstybės narės turi daugiau pajėgumų, bandydamas gauti informaciją iš tų prietaisų. Ir aš nemanau, kad tai yra teisinga. Aš manau, kad reikėtų dailytis gerąją patirtimį tam, kad nė viena valstybė narė nebūtų atsidūrusi nepalankioje padėtyje. Mes norime gilinti žinias ir didinti pajėgumus Europolė, kadangi na, būtent ši agentūra atlieka labai svarbu vaidmenį šiomis aplinkybėmis. Kita paketo dalis yra susijusi su terorizmo finansavimu. 2016 buvo priimtas veiksmų planas skirtas kovai su terorizmo finansavimu ir daroma tikrai nebloga pažanga. Visgi yra dar vienas rytis, kur reikia daugiau darbo, tai yra tarp valstybinė prieiga prie informacijos. Suinteresuotos šalis nurodė, kad tai yra viena pagrindinių kliūčių kovojant su terorizmu ir tyriant nusikaltimus. Todėl mes ieškome naujų priemonių, kurios leistų institucijoms nustatyti e, tam tikrus e, finansinius duomenis susijusios e, su terorizmu įtariamu asmenį kitoje valstybėje narėje. Visa tai mums primena, kad būtina kovoti su radikalizmo priežastimis. Kaip žinote, mes turime aukšto lygio ekspertų grupę, kuri nagrinėja radikalizmo aspektus. Jūsų komitetas irgi prisideda prie šio darbo. Aš tikiuosi, kad atsakingas komitetas pateiks konkrečių veiksmų, kaip galima būtų kovoti su radikalizmu iki šių metų pabaigos. Internetas buvo ir lieka pagrindinė priemonė tokioms grupėms kaip Islamo valstybė. Per šias platformas jie skelbia propagandą ir verbuoja pavienius e, teroristus. G20 skatino imtis veiksmų šioje srityje. Būtent todėl mes stipriname savo veiksmus, e, kalbėdami apie interneto e, formą, kuris yra numatytas gruodžio mėnesį, Ten bus daug kalbama apie pažangą, kurios reikėtų siekti bendradarbiaujant su svarbiausiais interneto veikiais. Reikia taip pat apimti ir mažas platformas. Negalime galvoti vien apie didelės platformas. Jeigu iš jų išimamas turinys, tai jis atsiduria smulkiuose platformose. Mes dabar kalbame apie 50 platformų. Aš tikiu, kad galėsime greitai daryti pažangą, skaitant ir automatizuotas atpažinimo priemonės tam, kad turinys iš karto būtų šalinamas. Mes kol kas labai konstruktyviai vedėme dialogą. Kaip žinote, Europos parlamento prašymu mes kitais metais įvertinsime pažangą ir jei pasirodys, kad ji nėra pakankamai sparti, mes pagalvosime, ar reikėtų priimti teisės aktą. Negana to norime įtraukti ir pilietinės visuomenės organizacijas ir kitus veikėjus, kurie gali pasidalinti teigiamomis kovos su terorizmo žiniomis. Labai svarbu užkovoti žmonių širdis ir atitraukti juos nuo smurtinių veiksmų. Spalio mėnesį mes jau paskelbėme bendrą programą su pilietinė visuomenė, kad būtų parengtas atitinkamas turinys. Toliau, tarptautinis bendradarbiavimas. Tai yra būtina, kadangi grėsmė yra visuotinė. Buvo pasirašyta e, konvencija 2015 metais e, 23 valstybės narės jau ratifikavo šią konvenciją, taip pat yra numatytas papildomas protokolas, kad būtų lengviau keistis informaciją ir bendrai reaguoti į nusikaltimus. Tolesnis protokolo ratifikavimas bus vienas svarbiausių žingsnių bendrai kovojant su terorizmu. Dabar teisėkuros leidėjai galės veikti toliau. Negana to, reikia bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, todėl labai svarbu sustiprinti bendradarbiavimą su Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Maroku, Tunisu ir Turkija. Aš nespėliosiu, ar bus lengvos tos dėrybos, kai kurios tikrai bus sudėtingos, mes žinome, kokius standartus mes taikysime, tačiau vis tiek yra svarbu pabandyti ir užtikrinti bendradarbiavimą su šiomis kaimininėmis šalimis, kurios irgi susiduria su saugumo iššūkiais dėl kalifato ir islamo valstybės, Irake ir Sirijoje, pavyzdžiui. Vakar komisija taip pat pateikė rekomendacijas tarybai tam, kad būtų pradėtos dėrybos dėl peržiūrėto keliaivių duomenų įrašo susitarimo su Kanada. Mes atidžiai stebime atsakingo komiteto darbą. Kaip žinote, Liepos pabaigoje Teisingumo teismas nurodė, kad negalima patvirtinti susitarimo dabartinę formą, kadangi kelios nuostatos netitiko mūsų pagrindinių teisų standartų. Kaip jau sakiau anksčiau, mes privalome išsaugoti tuos standartus, bet nepamiršti, kad keliaivių duomenų įrašas yra labai svarbi priemonė kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais. Tad e, mes pateikėme e, šios įgaliojimus, kai taryba juos patvirtins, mes e, pradėsime dėrybą su Kanada tam, kad būtų galima peržiūrėti dabartinį susitarimą ir suderinti jį su visais teismo nurodytais reikalavimais, nepažeidžiant kitų susitarimo elementų. Šis komitetas jau ilgai stebi situaciją Jūs esate atsiuntę ir įvairių klausimų komisijai. Mes e, pateikėme atsakymus vakar. Atsižvelgėme į Teisingumo teismo nuomonę, o šiandieną galėsime dar kartą visą tai aptarti. Pažanga daroma Irake ir Sirijoje, kovojant su Islamo valstybė vietoje, manau, yra e, gera žinia, e, bet prarasdami savo pozicijas vietoje, teroristai Islamo valstybė toliau ieško kitų priemonių tam, kad galėtų skleisti savo propagandą ir toliau kovoti su mūsų vertybėmis ir mūsų gyvenimo būdu. O mes privalome būti pasirengę reaguoti į tuos iššūkius vakar pasiūlytų priemonių paketo patvirtinimas yra vienas iš atsakymų. Tai neišspręs visų problemų, tačiau aš tikiu, kad tai teigiamai prisidės prie tos paramos, kurią ES gali teikti valstybių narių institucijoms, kurios pirmiausia kovoja su šiais pavojais. Dėkuoju iš jūsų dėmesį. Uh Dėkui, gerbiamas uh, ponė Kingai. Mes tik balsavome dėl Dublino reglamento. Ir pirmininkas dabar turėjo išeiti, nes atsiprašo ir turi e, kitų darbų. Tikrai, mm, manau, dėl to neužpiksite. O dabar galimybė pateikti klausimus mūsų komiteto nariam. EPP pirmiausia frakcija, prašom. Dėkui. Atsiprašau mm, Robertos vardu, kuri turėjo trumpam išeiti. Labai dėkoju. Mm, už informaciją dėl šio komunikato e, skirto kovai su terorizmu, dabar norėčiau paklausti apie ES ir Kanados dėrybas dėl susitarimo dėl keliaivio domenų įrašo PNR. Noriu paklausti, kokie darbų gra, grafikai yra numatyti, kiek laiko planuojate dėrėtis su Kanada ir kokie tada įstatymai galios dėrybų metu. Ar dabar yra kažkokie susitarimai su Kanada, kurie galioja? Ir dar vieną klausimą turėčiau. Ir dabar dėl breksito norėčiau paklausti, kas bus, jeigu nebus susitarta. E, ta prasme, jeigu su Kanada bus toks galimas scenarijus kaip ir dėl breksito, kad nebus susitarta, taip vadinamas naudil scenarijus, tai jei nebus susitarta su Kanada, e, tai kokie tada yra m, mm, m, mm, tie B variantai. Dėkui toliau, Birgit Cipel. Noriu padėkoti Europos komisijos nariui, ponui Kingui. Jūs Mm, turi daug darbų ir mes nemažai turim. Ir norėčiau paklausti dėl Kanados PNR. Jei Kanada sakys, kad jie turi savo standartus, kurių nenori keisti, tai mes irgi galim tą patį sakyti, kad ir mes turim savo standartus, kurių norime laikytis. Taigi, Aišku, turime siekti kompromiso, bet neturėtų visala, visada Europos Sąjunga nusileisti. Mm. Ir sutikti, kad jinai kažką paukos. Jūsų atsakymai, gerbiamas Kingė, ne visuomet yra pakankamai aiškus. Pavyzdžiui, PNR susitarimas su Australija. Jei norime jį sustabdyti, tai turime 18 metais tą pranešti, nes jei nesustabdome to susitarimo, tai jis galioja tada septynerius metus. Bet jei yra dalykų, kuriuos reikia keisti, tai turime spėti laiku pasakyti, kad norime tą raną keisti. Tai dabar norėčiau paklausti, ar reikia tą susitarimą su Australija keisti ir koreguoti. Jei taip, tai turime nesnausti. ES PNR sistema. Jūs sakėte, kad valstybių narių įsipareigojimai pagal direktyvą nebus paliesti, bet jei pažiūrėtume ES PNR e, reikalavimus ir dėrybas su Kanada dėl PNR, tai tikrai bus dalykų, kuriuos reikia keisti. Tai kaip čia viskas vyks? Toliau kiti sprendimai - atvykimo išvykimo sistema. Jūs savo atsakymuose raštu sakote, kad teisės tarnyba patvirtino, kad teismo sprendimas neturi tiesioginio automatinio poveikio. Tai yra netiesioginis, neautomatinis poveikis. Tai noriu vėlgi paklausti, ką tai reiškia. Laikantis geresnio reglamentavimo principo, turime pasižiūrėti, kad tų tokių spragų ir neatsakytų klausimų neliktų. Dėkui. Ar iš EKR kas nors norėtų paklausti? Ne. Tada Aldė frakcija. Prašom, ponė Grisbek. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisarė, už pristatymą. Jūs pristatydamas šį vakar priimtą kovos su terorizmu dokumentų rinkinį. Pavadinote jį um, puikiamis priemonėmis kovojant su terorizmu. Piliečiai tikisi, kad saugumas bus užtikrintas ES. Eurobarometro duomenys paskelbti vakar rodo, kad terorizmas yra Mm, tai, kas Europos piliečiam kelia didžiausią nerimą. Taigi labai svarbu kovoti su terorizmu ir užtikrinti saugumą. To labiausia nori Europos piliečiai. Terorizmo grėsmė yra nuolatinė teroras nežino sienų ir mes turime ne tik iš nacionalinių pozicijų į šią problemą žiūrėti. Neskaičiau visų 80 puslapių, kuriuos sudaro šis dokumentų rinkinys E, noriu pasidžiaugti, kad numatyti 18 milijonų eurų apsaugoti viešosiom erdvėm e, ir mano valstybei miestai reaguoja į šiuos dalykus. Tai, tai apima ir miestus, ir oro uostus, ir koncertus, ir sporto renginius, ir taip toliau. Ir iš tiesų labai gerai, kad norime visus įtraukti į šias saugumo užtikrinimo pastangas. Turiu tokį gan sudėtingą klausimą, tai nėra spastai jum, bet noriu paklausti, kaip jūs norite, kad piliečiai patys būtų, būtų atsakingi už savo saugumą. kad nepasidarytų tokia skundų, skundų sistema, skundikų sistema, mano valstybė irgi buvo tokių liūdnų istorijos etapų, kai žmonės kūsdavo vieni kitus, tai kaip to išvengti. Toliau. 11. Saugumo sąjungai e, skirtas pranešimas. Džiaugiuosi, kad čia kalbate apie Europos žvalgybą ir apie kitus svarbius dalykus. Cituodami tiek komisijos pirmininką, tiek valstybių narių vadovus, tai noriu paklausti, kaip konkrečiai planuojate tą Europos žvalgybos agentūrą ar padalinį kurti? Nes e, tai leistų apsaugoti, prisidėtų prie mūsų piliečių apsaugojimo, kovojant su terorizmu. Toliau sustiprintas bendradarbiavimas ir Europos prokuratūra. kai kalbame apie rimtus nusikaltimus, tai į jų E, tarpą turėtų įeiti ir kova su terorizmu. Išguoja, nematau nieko. Toliau žalieji, ponės Argentinė. Dėkui, pirmininkė. Pirmininkė, aš jum paliksiu klausimus dėl PNR tiek su Kanada, tiek su kitom valstybėm. Norėčiau komisaro Kingo paklausti Daešas dabar išstumtas iš savo erdvių ir tie mūsų užauginti kovotojai Daešo dabar grįžinėja į Europos Sąjungą. Yra žmonių, kurie kalifato teritorijoje ne tik yra gyvenę, bet yra gimę. Ir dabar tie grįžtantis džihadistai ar numatote kokią nors politiką tam skirtą 28 valstybėse narėse ir apie kokį bendradarbiavimą čia galėtume pakalbėti. Mano šalis sako, kad jei tokie žmonės turi dvigubą pilietybę, tai atimkime pilietybę ir leiskime jiem ten likti. Bet tokių palaidų teroristų buvimas, ką žin, ar mažins įtampą, e, mažins terorizmo grėsmę. Ir valstybės narės turi, skirtingo, turi skirtingą požiūrį, kaip su tokiais grįžtančiais DŠ kovotojais reiktų elgtis. Ir kokios politikos šioje srityje turėtume siekti, nes tai yra mūsų piliečiai. Dėkui toliau Kristina Lindberg, FTD frakcijai. Dėkui pirmininkė. Dėkoju komisijos nariu už pristatymą. Kalbėsiu švediškai. PNR. Manau, kad puikus būdas keistis informaciją Taigi turim pasinaudoti visomis galimybėmis šioje srityje. Jūs sakėte, kad bus skirta mm, kitiem metam 100 milijonų eurų viešosiom erdvėm apsaugoti. Tai labai gerai. Bet, pažiūrėjau, Švedijoje buvo šią vasarą teroristo ataka, tokio vienišo teroristo ataka yra žmonių, kurie gyvena valstybėse narėse, neturi nei pabėgėlio statuso, nei pilietybės ir radikalizuojasi. Tai turime tokius pogrindinius žmonės, kurie rinkia radikalizuotis, pamatyti ir kažką su jais daryti. Švedijoje. Šve, į Švediją grįžta taip pat buvę džihadistai, e, kur, nemažai jų yra ligoninėse dėl karo traumų. Ir tokie žmonės yra grėsmė saugumui. Be to, norint jiems padėti, reikia e, specialistų su specialiu patarimu. Aš manau, kad iš tokių žmonių reikia atimti piliestybę ir išsiųsti iš mūsų šalies. Nes turime apsaugoti savo žmonės. Dėkoju. Toliau e, nariams galimybę pasisakyti, ponė Infelčiničių, Humaja ir ponė Sipil. Ir jeigu dar kas nori pasisakyti, tai irgi duokit mums žinoti. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisarė, už pristatymą dokumentų rinkinio. Noriu vieną klausimą dėl kovos su terorizmu ir po to paka, paka, paklausiu apie Kanados sustarimą dėl PNR. Jūs kalbėjote, kaip svarbu geriau keistis informaciją Bet ką daryti, jei viena ar keletas valstybių narių yra laikomos Europos komisijos kaip neturinčios nepriklausomos teismų sistemos, pavyzdžiui, Lenkija tokia šalis. Kaip tada, ar keitimasis informacija su ta valstybė narė nevyks, jei tokia informacija gali būti nepriklauso, ne nepriklausoma? Toliau Kanados sustarimas dėl PNR. Ponas Timermansas atsiuntė atsakymą į mūsų pateiktą klausimą, kur yra atsakymas labai neišsamus. Čia yra problema šioje srityje ne tik su Kanada, bet su Australija ir JAV ir kodėl visa ta armija teisininkų, kurie dirba Europos komisijai, jau tris mėnesius negali apsispręsti, ką čia reiktų daryti. Komisija ponas Timerman sako, kad dabar esamas duomenų perdavimas į Kanadą, esamas teisinis duomenų perdavimo pagrindas į Kanadą yra geras ir aš manau, kad reikia tą apskūsti. E, teismui, nes aš manau, kad galiu lažintis iš puikaus šampano butelio, kad komisija pralaimėtų tokią bylą, nes nėra teisinio pagrindo keistis PNR duomenimis, nes tie uh, dvi šaliai džentelmeno ar skautų garbe paremti susitarimai mm, tikrai žiūrint iš teisinių pozicijų nėra pakankami. Taigi, ar tie susitarimai, mes klausiam Timermanso, ar tas, tas duomenų keitimosi pagrindas būtų patvirtintas teismo. Timermansas neatsako. Sako, kad tiesiog valstybės narės turi įgyvendinti PNR direktyvą ir tiek. O kalbant apie Australijos ir JAV PNR susitarimus, jei 18 metais mm, yra tie, jei 18 metai yra tie susitarimų peržiūros metai, tai labai gerai, bet net jeigu tai ir nebūtų susitarimų peržiūros metai, tai bet kuriuo atveju susitarimas su JAV netitinka reikalingų kriterijų. Ir galiausia, dėl ES PNR. Aš paprašiau, kad galėčiau gauti dokumentus iš Europos komisijos apie tas įmonės, kurios nori įgyvendinti PNR nuostatas ir gavom informaciją apie vieną įmonę, be kita ko, IBM, nes IBM labai suinteresuota, kad būtų laiku patvirtinta, patvirtinta ES PNR direktyva, nes IBM laukia tos direktyvos patvirtinimo, kad galėtų sudaryti susitarimą dėl PNR nuostatų gyvendinimo. Bet ne visą tą susirašinėjimą su IBM aš gavau noriu paklausti, gerbiamas e, komisijos nary, ar jūs esate pasirengę tą informaciją pateikti e, apie tai, kokie kontaktai vyko ir kokiu pagrindu rengiantis tvirtinti PNR direktyvą. Dėkoju. E, dar trys komiteto nariai, tada tarybos atstovai ir tada gerbiamas komisijos narys atsakys į mūsų, į visus patiktus klausimus. Pone Činiečiai, dėkui pirmininkė. Dėkoju gerbiamas serė Julian už jūsų pristatymą. Labai džiaugiamės, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, nes iš tiesų tai rodo, kaip rimtai žiūrite į šią kovo, kovos su terorizmu sritį. Kolegė ponė Grisbek, kuri kalbėjo prieš mane, jau palėtė daugelį svarbių klausimų. Kalbėjo apie priemonės skirtas kovai su terorizmu. Keletą dalykų norėčiau pabrėžti. Paryžius, Paryžiaus Bataklano išpoliai ir šią vasarą vykę išpoliai. Dabar matome, kad teroristų veikimo būdai keičiasi. Mums reikia prevencinės politikos. Ir čia kalbame apie finansinius dalykus, apie tai, kad internetas yra labai svarbi priemonė teroristam skleisti savo mokymus. Kai kalbame apie šifravimą ir dešifravimą, manau, kad šie dalykai bus labai svarbus tiek prevencijai, tiek tyrimams. Dabar teismai, kurie mm, nagrinėja teroristinės bylas, susiduria su dideliam problemam, kai kalbame apie užšifruotą informaciją, ar kai informaciją reikia gauti iš kitų valstybių, ne iš Europos Sąjungos. Ir norėčiau paklausti, kokias priemonės komisija galėtų pasiūlyti, kad būtų lengviau teismams ir kitoms institucijoms gauti tą užšifruotą informaciją. Kaip užtikrinti, kad tokia informacija būtų paprasčiau pateikiama. Prieš keletą dienų buvau Europolė. Mačiau, kad jie turi labai modernų šio laikišką iššifravimo centrą. Jūs kalbėjote apie keitimąsi gerąją praktiką ir norėjau paklausti, kaip komisija galėtų kuo geriau pasinaudoti Europolo pajėgumais, nes kai kalbame apie iššifravimą, tai reikia labai brangios ir labai šio laikinės įrangos. Ir ne kiekviena šalis gali įsigyti tokią įrangą, gali sauliaisti tą padaryti. Taigi, ką komisija šioje srityje planuoja. Užbaigdama, norėčiau dar paminėti radikalizavimą. Norėčiau paklausti, ką jūs galvojate, ką komisija galėtų padaryti, spręsdama radikalizavimo problemą ir ypač radikalizavimo kalėjimuose problemą. Dėkui, toliau ponia Holmeier. Dėkui, Mm, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Išinant iš to, ką pasakė ponia Kaniči. Europolo darbas. Ar negalėtų Europolas kaip nors sparčiau dirbti. Suprantu, kad jam nėra lengva. Norėtume daugiau informacijos gauti apie tai ir ne tik raštu ir ne tik vieną ar du kartus į metus Ir man susidaro įspūdis, kad Europolui trūksta darbuotojų ne tik atsakyti mūsų klausimus, bet apskritai savo darbams dirbti. Tai mm, turėtume užtikrinti, kad Europolas atliktų tas funkcijas, kurios jam yra numatytos. Kovoti su terorizmu, su radikalizavimusi. trūksta darbuotojų Europolė ir dėl to jie negali maksimaliai panaudoti savo potencialo, taip pat padedant ir valstybėm narėm. Tai pirmas klausimas. O antras klausimas būtų toks. Turkija apie atskirus asmenys siunčia Interpolui duomenis, laikydamasi savo tokio ypatingo teroristo apibrėžimo. Bet terorizmo apibrėžimas turėtų būti pateiktas Interpolo, kad tik kitos valstybės piliečio, mm, e, kad, kad remiantis tokiais keistais kitų valstybių e, teroristų apibrėžimais mm, nesiremtume. Taigi reikia, kad būtų Interpolo suformuluotas teroristo apibrėžimas ir juo turėtų, turėtume remtis. E, tos lėšos, kurios yra numatytos ir bus numatytos viešosiom erdvėm apsaugoti. Reikia įvertinti riziką ir vertinant tą riziką, jinai gali būti įvairi, potenciali, e, nedidelė tai galbūt mm, čia galima kažkokiais šio laikiniais metodais pasinaudoti, saugant viešasias erdves ir suteikti daugiau paramos policijai. Dėkui, ponė Cipel. Atsiprašau, vieną trumpą klausimą dar norėjau pridurti. Dėl Europolo darbuotojų Manau, kad problema prasideda valstybėse narėse, nes daugelie valstybių narių policija neturi pakankamai darbuotojų, jie nėra pakankamai mm, pasirengę ar neturi pakankamai priemonių savo darbui. Tai turime e, turėti daugiau policijos darbuotojų valstybėse narėse ir tada atitinkamai uh, į Europolą daugiau tų darbuotojų skirti. Kalbant apie šifravimą, paprastai sakoma, bet koks šifravimas yra gerai. Jūs sakėte, kad nenorite, kad būtų sistemiškai numatytos tos atsarginės duris patekti prasiskverbti pro, pro tą užšifruotą informaciją. O tai kaip nesistemiškai tada turi būti tai numatyta. Bet jei mums reikia kažkokios privačių įmonių ar privačių ekspertų paramos šioje srityje, tai Ar tai nereiškia, kad visuomet bus tos atsarginės duris, e, kuriuom naudosis ne tik tas atsarginis išėjimas ar įėjimas, kurio naudosis ne tik valstybinės įstaigos turėdamos saugiklius ir aiškias elgesio taisyklės, bet ir privatus asmenys. Tai ar galėtumėte atsakyti tą klausimą? Thank you very much. Uh, before giving the opportunity. Dėkoju prieš suteikdamas galimybę pasisakyti pirmininkaujančios šalies atstovams iš tarybos. Norėčiau dar pacituoti pranešėjo žodžius uh, rengusio nuomonę dėl PNR susitarimų su Kanada ir kitomis valstybėmis nes čia kyla klausimas dėl duomenų saugojimo ir ar yra kažkokia galimybė numatyti kryptingesnius duomenų saugojimo tikslus, negu kad uh, buvo iki šiol. Jau, jau komisaras turi išeiti, tai tada žodis komisarui, o tada tarybos uh, atstovam, jei taryba nepiks. Atsiprašau. Nes tikrai labai neturiu laiko. Galbūt į visus klausimus neatsakysiu, bet pabandysiu apžvelgti tuos komentarus. Džiaugiuosi, kad jums šie dalykai yra svarbus ir uh, Jei į kažką neatsakysiu, tai esu pasirengęs raštu tuos atsakymus pateikti. Džiaugiuosi, kad e, puikiai bendradarbiavame ir su šiuo komitetu, ir su specialiuoju komitetu. Net jei mūsų nuomonės visuomet šimtų procentų ir nesutampa, aš manau, vis tiek mūsų diskusijos yra konstruktyvios. Mes įmamės daug priemonių dėl viešųjų erdvių, dėl sprogmenų, dėl šifravimo ir taip toliau. Norime harmonizuoti standartus visoje ES, spręsti problemas prie išorės sienų, dėl keitimos informacija, dėl keitimos žvalgybiniais duomenim ir dėl to, kad mūsų agentūros turėtų visus reikalingus išteklius savo darbams ir nei vieno iš šių aspektų atskirai paėmus neužtenka kovoti su terorizmo grėsme, bet visos tos priemonės papildo vieną kitą, padeda valstybėm narėm, agentūrom, e, kurios yra čia mm, patekę į tą jau fronto liniją. Aišku, kad piliečius labai neramina saugumo klausimai ir turime daryti viską, ką galime kontroliuojant informaciją, mm, informacijos kontrolė prie išorės sienų, keitimasis informacija skirta mm, kovoti mm, su tais savo išaugintais, su ta savo išauginta grėsme, tą prezidentas Makronas irgi minėjo. Daesh efektyviai veikia kitose valstybėse. Ir vakar komisijoje irgi kalbėjome apie tą grėsmę, kurią e, sukelia tie grįžtantis kovotojai. Apie tai reikia dar daugiau pagalvoti. Tai yra saugumo grėsmė ES valstybėm narėm ir taip pat mūsų kaimininėm partnerio, pa, valstybėm partneriam nes e, tie kovotojai gali nuspręsti kovoti kažkur kitur. Ir tai gali būti mūsų kaimininės valstybės. Tai mums labai svarbu pagalvoti, kaip laikantis mūsų vertybių mes galim bendradarbiauti su mūsų kaimininėmis valstybėmis ar valstybėmis partnerėmis, kovojant su šia grėsme. Ir tai yra iššūkis ir kitoms rytims - sveikatos, socialinės apsaugos ryčiai. Ir čia reikia gilesnės diskusijos, negu kad buvo iki šiol, ką darysime su nekovotojais, kurie gali grįžti. Dėl kovotojų tai aišku, su jais mm, teisingumo sistema dirbs bet, pavyzdžiui, vaikai, moteris, kurie ne kovotojai, tai čia svarbi yra deradikalizavimo ir socialinės integracijos problema. Tai tą turime iš esmės dar apsvarstyti ir jūs teisingai tas problemas nurodėte. Taip pat turime e, kovoti su radikalizacija internete Tai yra viena iš didžiojo septyneto ministrų sustikimo temų šiandien po pietų ir rytoj Italijoje. Ir su tuo susijęs klausimas yra ir šifravimas. Ir čia kalbame ne tik apie tai, ką darome su tuo konfiskuotu prietaisu, ir apie tai reikia daugiau pakalbėti, bet čia kalbame apie tai, kaip teisė saugai galim teikti daugiau paramos, kai vyksta baudžiamiai tyrimai dėl teroristinės veiklos ir ką daryti su tais galimais įrodymais, kurie yra kitoje valstybėje ar kompiuteriniam debesy tai kitais metais mes pateiksime pasiūlymą dėl elektroninių įrodymų. O dėl paramos agentūroms ir pakankamo darbuotojų skaičiaus aš labai remiu Europolą, Europolą saugą, remiant taip pat ir valstybėm narėm. 86 nauji postai numatyti yra. O kalbant apie šifravimą, tai jei išaiškės, kad reikia naujų e, dar papildomų išteklių, tai mes tikrai kreipsimės į parlamentą, kad pritartų agentūros darbuotojų ir pajėgumų didinimui. O kalbant apie šifravimą, Tai o, šiame dokumentų rinkinyje mes kalbame apie tuos kitus praktinius žingsnius, kuriuos reikia žengti. Nes čia turime galvoti ne tik apie politinius, nes kartais tas politiškumas yra per didelis. Turime galvoti apie praktinius žingsnius, kaip galėtume, pavyzdžiui, pasinaudoti Šengeno informacinę sistemą turime skatinti, kad valstybės narės sutartų, kad kai asmuo siejama su terorizmu, tai informacija apie tai būtų paskelbta Šengeno informacinėje sistemoje. Ir mane stebina tai, kad ne visų valstybių narių e, žvalgybininkai gali prieiti prie Šengeno informacinės sistemos. Tai yra labai daug praktinių ir konkrečių dalykų, kuriuos galime padaryti. Ir neturime bijoti minėti, kad Europos žvalgybos mm, tarnybos bendradarbiauja. Jos bendradarbiauja, bet pasižiūrėti, kaip e, galbūt derinti jų darbą su teisės saugos specialistais. Ir čia galim pasižiūrėti e, gerąją, pasižiūrėti, kokia yra geroji praktika. E, ir aš sutikčiau, kad Europos prokuratura turi turėti daugiau galių ateityje. Turime 20 valstybių narių ir, ir turime plėsti šią sistemą. Dabar PNR Bet dar yra keletas klausimų. Iki tol, kol prieisiu prie PNR klausimo. Lenkija. Jūs žinote, mm, kokią situaciją su ponu Timermansu. Jūs nuolat palaikote dialogą ir tikiuosi, kad čia pavyks žengti pirmin, o aš prieš savaitę buvau Varšuvoje ir kalbėjomės apie tą praktinį bendradarbiavimą. Turkija ir Interpolas. Ir tai ne tik Turkijos problema ir kitos valstybės netinkamai ir su kitom valstybėm buvo tokių problemų. Ir mes iš tiesų skatiname tas valstybės, kad jo savo vidaus procedūras patobulintų. Nes kitaip ir kyla tada tokių problemų, kurias jūs minėjote. Dėl PNR mes tikrai nesistengiame vilkinti situacijos, mes norime iš esmės šios klausimus spręsti pirmus atsakymus į jūsų klausimus jau esam pateikę, nes manome, kad prieš man ateinant čia jūs turėjote gauti mūsų mm, atsakymus į jūsų pateiktus klausimus raštu. Aišku, kad į jūsų pateiktus klausimus reikia atsakyti ir tikiuosi, kad ir šiandien apsikeisdami nuomonėmis jau aiškiname situaciją. Aišku, mes galbūt ne visuomet atsiunčiame jum, jūsų nuomonę tinkamus atsakymus. Bet mes stengiamės. PNR tvarkaraštis. Mm, dėrybiniai galiojimai mūsų pusė juos greitai patvirtins su Kanados mm, atstovai susitiksime šiandien ir rytoj ir taip pat um, skatiname, kad ir jie kuo greičiau gautų dėrybinius įgaliojimus ir galėtume tas dėrybas vykdyti. Aš manau, kad dabar esamas duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra tinkamas, bet mes nenorim užstrikti tame pagrinde. Mes turime naujo susitarimo siekti, kuris atitiktų teismo nuomonę. Ir tikrai neturime galvoti apie tai, kad nepavyks susitarti. Jokio turime susitarti. Ir tiek. O dėl kitų tarptautinių susitarimų. Turime tęsti šias diskusijas, nes mes manome, kad kiti susitarimai su Australija, Kanada, galioja, kol jie nebus nutraukti, pakeisti, paskelbti negaliojančiais, nepasibaigs ir taip toliau. Jūs minėjote tuos mechanizmus, e, kaip tie susitarimai arba automatiškai prasitėse, arba ne. Ir kitą vasarą E, yra tas laikotarpis, kai reikia informuoti kitą šalį, jei nori kažkaip tą sustarimą keisti ar baigti. Tai turim tuos susitarimus nuolat peržiūrėti ir suprasti, kad įvairios nuostatos šiuose susitarimuose skirtingose sutarimuose nebūtinai nuostatos yra vienodos. O kalbant apie ES PNR, tai negalite sakyti, kad mes neturime aiškios pozicijos. Ir aš esu pasakęs ir viešai, ir raštu šiame dokumentų rinkinyje yra pasakyta, kad valstybių narių prievolės pagal PNR direktyvą teismo sprendimo nėra keičiamos. Ta mes esame pasakę. Mes manome, kad ES PNR direktyva, tai yra PNR duomenų rinkimas ir tvarkymas teisės saugos tikslais valstybėse narėse, tai čia yra sustarimas tik tarp valstybių narių, tai nėra tarptautinis sustarimas. Ir jis apima taip pat ir keliavimą Šengeno erdvėje. Taigi jis skiriasi nuo tų tarptautinių sustarimų. O dėl kitų priemonių. Mes galbūt per trumpai apibūdytome, per trumpai pateikėme savo pradinio poveikio vertinimo rezultatus dėl kitų priemonių, tai galbūt apie tai galime išsameu pakalbėti. Tų priemonių pobūdis yra kitoks ir mes nemanome, kad jos tiesioginį poveikį čia padarys. Tai šiandien nėra jau laiko apie tas priemonės atskirai pakalbėti, bet tikrai galime apie tai pakalbėti, o mūsų pozicijos pagrindas dėl to irgi galime diskutuoti yra, kad teismo nuomonė yra skirta konkrečiam teisės aktui ir konkrečiai faktiniai situacijai. Ir ta nuomonė negali būti dėl to automatiškai taikoma kitoms situacijom. Ir toks argumentas ir kitiem teismo sprendimam, kitom teismo nuomonėm galiotų. Nes kiekvieną nuomonę m, mm, reikia vertinti pagal jos esmę. Ir esu pasirengęs su jumis diskutuoti šioje srityje ir toliau, nes būtent e, šią dvasę, dialogo dvasę ir norime toliau tęsti darbus. Tiek šio klausimu, tiek visais kitais. I really do have to go. I'm sorry, but I'm not trying to dodge the questions. We can come okay, back. Okay. So, uh, we thank you very much. Kągi, labai dėkoju. Komisarė King. Suprantu, kad turite išvykti. Taip pat norėčiau suteikti dabar žodį pirmininkančių valstybei. Ir suprantu, kad norisi užduoti klausimą, tačiau pasistengkite kaip galima trumpiau uždavinėti arba jau ką reikės pasisakyti, duosiu galimybę pasisakyti galbūt po pirmkančios valstybės atstovo. Na, ar dabar? Na, aš tikrųjų manau, kad gana ciniška, kadangi vėlgi tai ne žaidimas. Komisijos požiūris, mano požiūriu, yra vėlgi savotiškas na, požiūris iš aukšto, e, tiek į teismą, tiek į asmenis, į piliečius. E, E, kadangi iš tikrųjų negalima tikėtis, kad kiekvieną kartą piliečiai kreipsis į teismą, bilinėsis metų metus ir jūs puikiai žinote, kas bus, jeigu, pažiūrėjau, kažkas tai e, užginčis sutartį su JAV, pažiūrėjau, teisme. Vėlgi žinote, kuo viskas baigsis. Taigi nežaiskime čia žaidimų, neapsimetinėkime. Nereikia sakyti, kad oi, tai kitokia sutartis ir reikia vėlgi pagalvoti, pasižiūrėti. Komisija turi prievolę ginti Europos piliečių interesus. Ir neprimtina, kad Europos piliečiai turėtų patys kreiptis į teismą tam, kad gintų savo teisės, tam, todėl kad Europos komisija tiesiog tai ignoruoja. Čia nėra kalba apie dialogą. Tarp mūsų komisija turi prievolę ginti Europos e, piliečių interesus ir turi laikyti sutarčių. Komisija šito nedaro, komisija nevykdo savo pareigų. Na, aš pripažįstu tą pareigą, ir tai yra pareiga, kad jūs turite be abejo teisę ieškoti, reikalauti mūsų atskaitomybės ar atsakomybės. Vėlgi, aš tikrai ne, nežiūriu šį komitetą, bei kitus komitetus niekaip kitaip, kaip tik su pagarba. Ir be abejo, aš esu pasirengęs ateiti ir toliau tarti šiais klausimais su jumis. Na kągi. Uh, E, po šių žodžių aš jau paleisiu jūs, e, tarkite kitų reikalų, be abejo galite grįžti pas mus ir aptarti šios klausimus, o dabar paprašysiu pirmkačios valstybės atstovės Kaitajo, ambasadorius Kaitajo, taip pat pasisakyti šio klausimu. Honorable Chair, uh, honorable members uh, of the... Uh, Gerbimas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Tarybos atstovai buvo pakviesti šiandieną pasikeisti nuomonėmis dėl teismo nuomonės, dėl numatomos ES ir Kanados PNR sutarties. Be abejo, aš dėkinga, kad komisaras King jau atsakė daugelį jūsų klausimų. Tiesą, kad nežinau, kiek papildomas vertės šiuo metu taryba gali nešti į tą diskusiją. Manau, kad um, labiausiai degantis klausimas. Tai, kam aš tikrai galiu duoti Jums pasižadėjimą šiandien, tai kad kaip e, komisaras King e, pažadėjo, reikėtų e, persidaryti dėl mandato, toksai, tokia rekomendacija mums buvo pateikta šiandieną. Uh, Ir kaip pirmininkaučio šal... šalies atstovė, aš galiu tai patvirtinti, kad mes iš tikrųjų ketiname šitą procesą kaip galima sparčiau pradėti. Darbo grupės pradės darbą tiesiog iš karto, netidėliojant. Ir kaip komisaras King e, vėlgi pasisakė, mes tikimės, kad tas mandatas bus greitai suteiktas ir tada komisija galės persidaryti dėl sutarties. Taip pat taryba sulaukė parlamento klausimų sąrašo. E, taupydama laiko aš pamėginsiu apsiriboti tik tai pačiais aktualiausiais dalykais. Ir atsiprašau, jeigu kai kas, šito ką pasakysiu, pakartos komisijos pozicijos mintis. Taigi, kalbant apie teismo nuomonės galimas pasiekmes kitoms sutartims bijau, kad mums reikia vis tik tai vadovautis e, teisiniu požiūriu. Šiuo atveju teismo nuomonė nekalba apie sutartį su kitomis šalimis, taigi aš galiu pakartoti tik tai, kad šios sutartis liks galioti tol, kol teismas nenuspręs paskelbti jų negaliojančiomis arba kol sutartį sudariusios šalis, nenutraukti jos arba nepersidarės. Ta pati būtų galima pasakyti ir dėl ES PNR direktyvos. Tai yra principas, kurio laikėsi taip pat ir Europos teisingumo teismas keliose bylose. Valstybės narės iš tikrųjų teisiškai privalo perkelti ES direktyvą, kadangi tai atspindi tarptautinės teisės aktus. Ir kol kas valstybės narės tiesiog vykdo šitą pareigą, dalyvauja tame procese. Dar vienas mano pastebėjimas būtų apie galimas pasiekmes vykstančiai veiklai, kadangi žinote, kad dabar mes nagrinėjame ir kitus teisėkuros e, dokumentų paketus ir be abejo dabar ypatinga dėmesį kelia politinis sutarimas dėl įvažiavimo ir išvažiavimo sistemos. kiek aš suprantu, visų trijų institucijų teisės tarnybos yra paskelbusios bendrą nuomonę, kad tekstas atitinka būtinumo kriterijus, kurios e, nu, nustatė teismas. Taigi, Estija šiuo atveju pilnai pritarė teisės tarnybų nuomonį ir pozicijai. E, ir ten kaip tik yra manoma, kad es reglamento tikslas yra kiek kitoks negu PNR sutartis su Kanada ir jos tikslai. Reglamento projekte išdėsti dalykai nebūtinai turėtų mesti kokią nors abejonę dėl politinio, dėl politinio sustarimo teisėtumo. Na, šiais žodžiais aš baigsiu, padėkosiu už jūsų dėmesį ir taip pat kaip gerbimas pirmininkas pabrėžė, mano laikas jau praktiškai yra išsemtas. Bet jeigu dar kažką galėčiau padaryti, tai mielai pasistengsiu. Esu jūsų paslaugoms. Labai ačiū, kad likote šiek tiek ilgiau. Atsiprašau, kad iš tikrųjų viršėjome jūsų laiko grafiką. Nematau jokių kylančių klausimų, taigi mes ir su jumis palaikysime kontaktą ir labai ačiū, kad šiuo atveju prisijungėte prie šio svarbaus pasikeitimo nuomonėmis. Na ir sulikščiai žodžiais mes perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, kuris yra Europos sąjungos ir e, bus pristatytas pačimo projektas į Julisa struktūros peržiūros fone. Ir pirmiausiai steiksiu žodį pranešėjui, po to šėliniams pranešėjams ir nariams, kurie norės pasisakyti. Taip pat mes turime Paskal Miller, e, vidaus reikalų generalinio direktorato iš komisijos atstovą, kuris irgi pasistatys. Taigi, ponia Makovai. Na, po to, kai Liza E, gavo stiprų mandatą. Iš tikrųjų reikia tolesnių e, stiprių sprendimų, kadangi Julisa dabar sprendžia ir migracijos iššūkius, ir terorizmo iššūkius. Taigi bando užtikrinti saugumą europinį lygių. Todėl sveikinčiau komisijos pasiūlymą, kuris vėlgi atkreipia dėmesį, tai kaip svarbus yra šitas dalykas. Ir taip pat e, atkreipė mūsų dėmesį į naujausius procesus. Ir Lisa be abejo ir naujos sistemose vaidins labai svarbu vaidmenį, tos sistemose, dėl kur dabar vyksta dėrybos, konkrečiai įvažiavimo ir išvykimo registravimo sistema, atėjęs e į kris ir taip toliau, taip pat ir dėl agentūros. Mes turėsime platesnių galiojimų e, renkant statistinius duomenys, kuriant bandomas projektus ir panašiai. E, vyksta tyrimas dėl automatizuoto domenų surinkimo ir kontrolės mechanizmo. Tai yra labai svarbu, nes labai svarbu greitai ir automatiškai aptikti nesuderintus duomenis. Tai yra problema, kadangi dažnai e, valstybės narės e, atsiųsdavo nelabai tikslius arba nelabai nuoseklius duomenis ir jie įvedami duomenų bazės. Kalbant apie tarpusavio saveikumą, Vėlgi agentūrai turėtų būti suteiktas galimybės ateityje įgyventi komisijos e, siūlomą poziciją, užtikrinant tą tarpusavio saveikumą. Tačiau esame komisijos aspekte ir tam tikrų aspektų, kuriuos reikia toliau tikslinti. Ir mano požiūrį taip pat reikėtų juos tobulinti. Tai aš e, savo pranešime, savo ataskaitoje ir atspindėjau. Pavyzdžiui, pagalba valstybėms narėms agentūros gebėjimai teikti konsultacijas ir pagalbą valstybėm narėm jo pareikalavus techniniais klausimais yra vienas iš svarbiausių pasikeitimų, kurie yra įtraukti į naują mandatą. Vėlgi mes čia kalbame apie naujas informacinių technologijų sistemas ir valstybės narės, kurios turi mm, kokiu nors klausimu, ar ką nus patikslinti, turi kreiptis į Julizą. Uh, 12 straipsnėje aš siūlau, kad dabartinė praktika, e, kaip valstybės narės turi kreisti, kreiptis į agentūrą, prašydamas ką nors patikslinti, turėtų būti ir adresuota tiesiogiai agentūrai, o ne per komisiją, kaip anksčiau. O komisija tegu pasilieka savo eksantę kontrolės ir konsultacinės kontrolės vaidmenį. Ir turėtų prižiūrėti, ar uh, Ar agentūra laiku atsakė valstybė narė, kuri prašė patikslinimo arba uždavė kažkokį kitą klausimą. Toliau kitas, klaus, kit, kitas uh, pastebėjimas, kur siūlau pakeitimų, tai yra vietos. Uh, kalbant apie techninės vietas, uh, šiuo atveju turėtų būti sudaryta galimybė uh, agentūrai greitai sureaguoti ir teikti taip pat galimus teisėkurus e, papildymus ar pasiūlymus, e, kalbant apie būtent techninės priemonės, kurių reikia. Mes tikimės, kad šita dalis irgi bus patobulinta ir jūs turbūt tai žinote, kadangi domenų bazė yra prašai kuriama, sudarinėjama nuolatos. Bet kokie nepatogumai e, susiję su dabartinė techninė. Dėl to bet turėtų vis tiek būti sprendžiami Strasbūrė, kur yra jau Lyzos e, būstinė. Ir čia aš pateikiau pasiūlymą dėl 13 straipsnio pakeitimo, kad būtų numatyta galimybė įsteigti ir daugiau tokių techninių vietų, techninių būstinių, jeigu prireiks. E, be abejo, nusprendus e, Julizą valdybai ir pasitarus su komisija. Tai yra pagrindinė būstinė, be abejo, lieka Strasbūrė, tačiau galima numatyti ir kitas papildomas būstinės, e, papildomus filialus, taip sakant, jeigu jų prireiktų. Ir tiesiog tai turėtų būti nuspręsta pasikonsultavus valdyba, prieimus sprendimą valdybai ir pasikonsultavus su komisija. <clears throat> Kai dėl atsarginių kopijų, manau, kad Mm, pasikonsultavosi vėlgi su valdyba ir komisija ir jūs turėtų būti paėgi pati nuspręsti, <clears throat> kur reikėtų įsteigti tokią atsarginių serverių, atsarginių kopijų laikymo centrą, kad būtų užtikrintas pilnas Juliza funkcionavimas. Aš tiesiog noriu pabrėžti, kad e, atsarginių kopijų centras turi išlikti veiksnus, jeigu viena ar kitos, ar kelios kitos sistemos e, staiga sutriktų. Kalbant apie valstybių dalyvavimą, valstybių, kurios susijusios su Šengeno teisės aktų ir Eurodak susijusių priemonių gyvenimu. Vėlgi labai trumpai, aš tiesiog e, keisdama 38 straipsnį išplėčiau asocijuo tokį tų šalių dalyvavimo galimybę per bet kokias asociuotasias sutartis su ES. Na ir, pavyzdžiui, mes galėtumėm čia turėti omeny tokias valstybės kaip Gruzija arba Ukraina. Naujas 38 A straipsnis kalba apie tai, kad reikėtų agentūrai sudaryti tinkamą teisinį pagrindą atlikti šią užduotį ir pasikonsultavo su komisija, užmėgsti bei palaikyti santykius taip pat su tarptinėmis organizacijomis. Finansinė kompensacija dar vienas E, klausimas, kur aš irgi pasiūliau pakeitimą, tai yra 37 straipsnis, kuris numato teisinį pagrindą bendradarbiavimui su es institucijomis, e, įvairiams agentūromis, e, biurais ir panašiai. Ir šiuo atveju paslaugos, kuris teikia Julisa, gali turėti įtakos agentūrų biudžetui. Dėl to siūlyčiau, kad už tas paslaugas būtų kompensuojama. Uh, E, penktasis punktas dėl skaidrumo aš, aš pateikiau pakeitimų e, susijusiu su Juliuso veiklos skaidrumo didinimu ir tam, kad būtų užkirstas kelias e, interesų konfliktams e, valdyboje ir panašiai, taip pat vykdomajam direktoriui, e, patarėjų grupių nariams ir panašiai. Turiu pabrėžti, kad vykdomas direktorius turi būti nepriklausomas ir neturėtų siekti jokių instrukcijų ar nurodymų iš bet kurios vyriausybės. Toliau mm, kitame punkte aš pasiūliau nuostatų dėl vykdomo direktoriaus galiojimų išplėtimo, e, siejant tai su tinkamo Europol reglamento mm, straipsniu, e, kas leistų kadenciją pratesti iki penkerių metų. jeigu dabartinėje galiojančioje teisinėje struktūroje jau būtų buvęs pratestas toks mandatas. Taigi dabar mes turime tokį perinamą laikotarpį tarp galiojančios sistemos ir busimos teisinės sistemos. Aš tikiuosi, kad man pavyko apžvelgti didumą svarbiausių ketinių nuostatų ir be abejo, šiandien iš tikrųjų Europą susiduria su iššūkiu, kad reikia išlaikyti ir atvirumą, ir kartu užtikrinti saugumą. Taigi, Iliuso mandatas yra iš tikrųjų svarbus ir E, Liza būtent šių tikslų gyvendime tikrai bus svarbi, tai yra palaikant tą atvirumą ir kartu užtikrinant saugumą. Na ir aš tikiuosi, kad sutarimai bus greitai pasiekti. Kągi, ačiū. Dabar perėsime prie šešėlinių pranešėjų. Barbara Kudritska, EPP vardu. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už um, pažymą projektą. Na, visų pirma, man smagu, kad e, e, tai, kas buvo pasakyta apie agentūrą, tinka apie prioritetus. Ir mm, aš pritarčiau tą tai galimybę kurti naujas techninės būstinės, taip pat užtikrinti vykdomą direktorius mm, nepriklausomumą. Ir taip pat 8 e, straipsnio pirmas pastraipos įprima, kur kalbama apie trečių šalių uh, galima įtraukimą, kai valstybės sudaro asociacijų nesutartę su ES. Ir vis dėlto pranešimo projektas galėtų būti ir toliau tobulinamas, ypatingai kalbant apie specializuotus darbuotojus arba mm, tinkamą poreikį vertinimą prieš kuriant naujas būstinės arba filialus. Uh, E, agentūros vertinimo nuostas, e, taip pat jos e, veiklos derinimo susis, kalbant apie peržiūros paketą. Aš pateiksiu pakeitimų dėl šių visų mano minėtų aspektų. Kaip sakiau praeitą kartą, E, Julius iš tikrųjų laukia didžiuliai pasikeitimai, e, turint omenytis naujasis užduotis ir reikia užtikrinti jos sklandų veikimą per e, ateinančius metus. Taigi, tikiuosi, kad toliau sėkmingai pavyks bendradarbiauti tiek su pranešė, tiek su kitais šešėliniais pranešiais. Toliau, esant į Katalina Činčią. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai už šį penktą pranešimą dėl Julisa. Ir taip pat e, sutinku su tuo, kad mums reikia iš tikrųjų konstruktyvus pagrindo tam, kad judėtumėm prieki. Tai yra svarbus reglamentas. Julisa vaidins labai svarbu vaidmenį, užtikrinant saugumą ir keičiantis informaciją. Aš perskaičiau labai tyčiai pirminį komisijos pasiūlymą taip pat e, kolegų pasakymas ir iš tikrųjų aš pritariu kai kurių šelnių pranešėjų nuomonė, kad reikia kai kurios dalykus įsigilinti rimčiau. Labai svarbu e, įvertinti taip pat Europos tarybos e, vaidmenį ir čia pranešėjos teikiami pasiūlymai yra tikrai tinkami ir taiklus, tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrinta derama kontrolė tam, kad Eulisa efektyviai vykdytų tas uždavinius, kurie jie patikimi. Taip pat dar vienas sritis, kur reikėtų pasigilinti giliau, tai yra finansinės kompensacijos mechanizmas, kurį pasiūlė pranešėja. Šiuo klausimu mes taip pat turėtumėm kiek giliau viską išnagrinėti, nes kitaip agentūra toliau bus vertinama kaip savočiškas paslaugų centras, kuriam tiesiog sumokama, kuriam atlyginama už paslaugas. Bet mes žinome, kad valdžios institucijos gali kartais taip pat reklamuoti tam tikrus produktus ir tai gali turėti neigiamų pasiekmių. E, kalbant apie agentūros veiklą, gebėjimą atlikti savo uždavinius laikantis taisyklių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, susijęs su kitomis tarpinėmis agentūromis e, ir su jomis sudarytomis sutartimis. Pagal naują 38 pastraipą mes galėtumėm kiek aiškiau išdėstyti vis dėlto, ko siekiama kolegės parengta pranešimu. Iš tikrųjų reikia numatyti specialias procedūras e, santykiuose su kitomis agentūromis, kurios irgi veikia vidaus reikalų ar teisingumo srityse ir tai turėtų būti vienas iš prioritetų. Europos parlamentas kaip vienas iš e, bendro teisėkuros proceso dalyvių e, ateitie turės irgi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Na ir pabaigai devintasis komisijos pirminio pasiūlymo punktas. Manau, kad jis galėtų būti priimtinas, plačiaja prasme, ir jis galėtų kurti nors nu, sistemas tik tai, jeigu e, įstatymų leidėjai priims tam tikrą sprendimą dėl e, tam tikrų teisėkuros priemonių, dėl kurių dabar vyksta dėrybos. Labai svarbu, kad Elisa užsitikrintų tarpusavio saveikumą, tai be abejo tema, kuri bus plėtojama ir toliau. Ir galų gale, kalbant apie asmens duomenų apsaugą. Manau, kad šešėlinių pranešėjų sutikimas mes irgi turėtumėm pakalbėti, kaip šiek tiek išplėtoti šią temą, kaip giliau ją pažvelgti. Galbūt kai kuris atvejs būtų galima anonimiškai duomenys panaudoti. Ir, pavyzdžiui, ta, ta, tas pats galėtų spendėti ir antroje pastraipoje, kur kalbam apie IT sistemų bendrąją struktūrą. Šiaip jau manau, kad šelinių pranešėjų sutikimuose mes galėsime giliau paliesti visus šios klausimus, kuriuos aš tik išdėščiau ir manau, kad tą progą mes taip pat susitarsime dėl teksto, kuris tenkina visus, kadangi šita agentūra tikrai to nusipelnė. Ačiū. Labai ačiū. Daugiau šiandien pranešėjų nėra, taigi norėjau paklausti, gal kas nors dar iš narių norėtų pasisakyti. Na, jūs paminėjote, kad ir aš esu šešėlinis pranešęs, taip, aš, e, tačiau manau, kad e, visi trys kalbėjusi jau dabar palėtė svarbiausias temas, todėl Aš tiesiog laukiu galimybių toliau tęsti darbą su šio dokumentų paketu. Kaip aš suprantu, iš tikrųjų Europos parlamentas e, nebejotinai remia šią agentūrą ir praktiškai klausimas sukas tik tai dėl saugiklių, kuriuos mums reikėtų numatyti. Ir be abejo, mes turime laikyti savų standartų, kada kalbame apie duomenų bazių kūrimą. O dabar sutiksiu žodį vėl ponė Makoviai, pranešiai. Ir taip pat jums leidus aš norėčiau pakviesti komisiją, kad ji trumpai pasisakytų prieš grįžtant e, prie pranešėjos. Taigi, ponė Milau, gal ir jūs galėtumėte greit išsakyti savo poziciją ir vėlgi mes tikrai to būtumėm patenkinti. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausiai noriu pranešėjai padėkoti už e, pranešimo projektą dėl pasiūlymus susijusių. Liza komisija gali primti kai kurios iš jūsų komentarų dėl e, tikslumo, dėl patikslinimų, dėl atskirų aspektų tekste, tačiau mums kyla taip pat ir problemų dėl kai kurių siūlomų pakeitimų. Na ir kalbant apie juos, bendrąją tvarką komisija pirmiausia norėtų kalbėti apie pirmąjį 18 e, ir dar vieną pakeitimą, kurie susijęs su 19, 19 susijusiu su trečios straipsniu. Čia yra pasiūlymas, kuris e, susijęs su valdybos nuomonė dėl vertinimo. Komisija tuo metu nepalaikė tos pozicijos, kadangi sistemų išdėstymas yra numatytas e, pačiose sistemose. Vis SIS reglamentuose, spendime dėl SIS Ir ten yra konkrečiai nurodyti centrai arba vietos. Taigi bet koks papildomas pasikeitimas šitų centrų ar vietų reikia, reikalautų keisti tuos instrumentus. Ir aš manau, kad tai jau ne valdybos sprendimo klausimas. Tekstas buvo pakeistas taip, kad e, atsarginių kopijų palaikymo sistemos galėtų veikti aktyvių režimų ir sinchroniškai, tai yra vienu metu. Tai irgi buvo valdybos pagėdavimas. Ir e, mes norėtumėm vėlgi, kad e, tos temas būtų aktyvuojamas pagal pasirinkimą, todėl komisija negali pritarti tai čia, tarkim, pasiūlymą. Taip pat dėl 19 pakeitimo mes negalim, negalime pritarti tą idėją, kad e, atsarginių kopijų centras būtų įsteigtas E, bet kurioje vietoje po valdybos sprendimo. Arba apskritai, kad valdybos sprendimu, pavyzdžiui, būtų galima perkelti kažkokią tai centrą, kažkokią tai filialą ir panašiai. Be to, kol kas jokio poveikio vertinimo nebuvo nei dėl to, ar yra būtina e, kurti ketvirtai centrą. Ir taip pat e, dėl būtinybės perkelti vieną iš centrų kur nors kitur ar panašiai. E, Vykdomas direktorius ir taryba mm, spalio 9 dieną taip pat išsakė mm, savus poreikius, savo poziciją šio klausimu ir manau, kad turėtų būti pasiektas techninis sprendimas. Tačiau apibendrinsiu, kad e, jeigu būtų priimi kokie nors sprendimai e, dėl sistemos konfiguracijos ar sistemos konfiguracijos elementų išdėstymo, tai negali būti palikta agentūros valdybai spręsti. Tai turi priimti e, įstatymą leidime dalyvaujančios šalis. Taip pat dėl 3 ir 16, e, dėl 12 straipsnio paragrafo 1. E, vėlgi komisija turi pastebėti, kad čia būtų galima patiksinti tekstą ir e, iš tikrųjų reikalavimai arba prašymai suteikti pagalbą galėtų būti teikiami tiesiog agentūrai, tačiau prašymai pagalbos susijęs su išskirtiniu migracijos reguliavimo priemonių taikymo turėtų būti pateikiami per komisiją, kadangi komisija, o ne agentūra turi būtent reikiamą potencialą įvertinti, kokios galėtų būti tos svarstomos e, išimtinės priemonės. Tai yra procedūra, kurios mes laikėmės 2016 metų pradžioje, kada komisija paragino Julizą teikti būtent pagalbos priemonės E, vykstant pabėgėlių krizėje, tose pabėgėlių antplūdžio valdymo centruose. E, ir labai svarbu, kad komisija taip pat laiku galėtų suteikti pagalbą, sužinojusi apie, apie e, seminarių Atsiprašau, ponė Meri, bet iš tikrųjų mes netrukus turėsime balsuoti, balsavimas uh, užims daug laiko, taigi gal pabandykite greičiau. Uh, kalbant dėl konkrečių rekomendacijų, dėl pakeitimų, jūs galbūt raštu galėtumėte suderinti visą tai su pranešė. Kągi, aš tikrųjų siūlyčiau, kad uh, su pranešė ir šešėlinis pranešėjais mes turėtumėm organizuoti specialų pas, pasitarimą, sustikimą ir ten aptarti uh, visus siūlomus pakeitimus. Kągi labai ačiū už jūsų supratingumą. Mes primsime domen jūsų sakytą poziciją ir dabar norėčiau suteikti dar galimybę pranešėjai apibendrinti, o po to perėsim prie balsavimo. Labai ačiū. Aš žinau, kad mes iš tikrųjų ruošiamės kitai balsavimo daliai, balsavimo sesijai. Tiesiog noriu tarti keletą žodžių dėl domenų apsaugos. E, komisija prieš kažkiek tai laiko, kurdama Julizą atliko tyrimą ir išvada buvo, kad saugiau būtų turėti vieną agentūrą, kuri visas šios domenų bazės tvarkytų. Vėlgi vertinant domenų apsaugą, neutralumą ir panašiai. Ir mes žinome, kad šiuo atveju Elisa neturi galimybių prieiti prie informacijos, kurie yra domenų bazėse, tose serveriuose. Taigi visada yra turbūt lengviau e, prižiūrėti vieną agentūrą duomenų apsaugos požiūrių, negu dešimt ar daugiau, nežinau. Taigi, turbūt tokia būtų mano pastaba ir dabar jau ačiū žodį. Labai ačiū, pakeitimus galima teikti iki lakryčio 6 dienos, 6 valandos vakaro. Dabar baigiame apsikeitimą nuomonėmis, skirsiu minutę kolegoms prisijungti ir tada pereisime prie balsavimo. Colleagues, um, please get ready for the votes, please. Kolegos, pasiruoškite balsavimui, pasirenkite savo elektroninės korteles. Po kelių sekundžių pradėsime. Prašau jūsų pasirengti balsavimui. Kolegos, jeigu jau visi yra pasiruošę, pradėkime balsuoti. Matau, kad kai kurie vis dar sėdasi, tad labai prašau greitai įsitaisyti ir pradėsime elektroninį balsavimą, antroji balsavimo sesija. Tai yra e, skaitmeninės prekybos strategija Angelika Rina. Gal jūs norėtumėte? Gal norėtumėte pasisakyti? Trečias kompromisas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Ar visi balsavo? Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. priimta. 26 pakeitimas pradedame balsavimą. 26 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 26 pakeitimas atmestas. Ketvirtas kompromisas, pradedame balsuoti. Ketvirtas kompromisas, balsavimas baigtas, priimta. Penktas kompromisas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. Šeštas kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Trisdešimt septintas pakeitimas, pirmoji dalis, pradedame balsuoti. Atmesta antroji dalis. 43 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Kolegos, SND vienu balsuotoju per daug. Gerai, balsavimas baigtas. Priimta. 45 pakeitimas. 45 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Septintas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. SND vėl vienu per daug. Prašau užtikrinti, kad nebūtų papildomo balsuotojo. Balsavimas baigtas, atmesta. Devintas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 14 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Citatus. Pirmas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Antras pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta penktas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl pakeisto teksto vardinės balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. 52 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Sveikinu pranešėją. colleagues, we move now to... Kolegos. Dabar periname prie balsavimo dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje direktyva 2258 jos panaikinimas. Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių. Mariu Loristin yra pranešėja. Ar pranešėja norėtų pasisakyti prieš pereinant prie balsavimo? Marija? Labai ačiū, labai trumpai. Noriu padėkoti šešėlinių pranešėjų komandai, išskaitant, įskaitant ir EPP pranešėjai. Iki pat paskutinės minutės siekime kompromiso. Bet gaila, kad ne visko pasiekėme, ko norėjome. Darbas buvo tikrai sudėtingas, buvo daromas didžiulis spaudimas, tad aš labai dėkoju visiems, kurie įdėjo tiek daug pastangų, dirbo aktyviai, stengiasi padėti, kad pasiektume geriausią rezultatą. Pasiekėme geriausią, ką galėjome. Dėkoju. Ačiū, kolegos. Pirmas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. SND vienu per daug balsuoja. Prašau, išspręskite šį klausimą. E, gerai, balsavimas baigtas, priimta. Antros straipsnio kompromisos pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečios, trečios straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtos straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktos straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Šešto straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Septinto straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Ieškokite, ieškokite, aš nenurodysiu puslapio numerio. 7 kompromisas, 7 straipsnio kompromisas. Duotų jums laiko, ieškokite. Radote, balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntos straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Galite klausti puslapio numerių, bet aš jų jums tikrai neduosiu. Balsavimas vis dar vyksta. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas, komprom... Devintos straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Ramiai ieškokite, aš palauksiu, kol visi nubalsuos. Devintos straipsnio kompromisas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtos straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas vis dar vyksta. Balsavimas baigtas, priimta. 11 straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 12 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Kadangi 11 straipsnio kompromisas buvo priimtas, dabar pereiname prie 12 straipsnio kompromiso. Kaip ir sakiau, 12 straipsnio kompromisas – Prašau, klausykite atidžiai. Balsuojame dėl 12 straipsnio kompromiso. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 14 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 17 straipsnio kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 19 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 21 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 23 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 25 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 26 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 straipsnio kompromisas pradedame balsavimą. Closed. Balsavimas baigtas. Carried. Priimta. Dėl konstatuojamųjų dalių nebalsuosime, nes visos apimtos. Dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas, galutinis balsavimas. Um, I, I, I mean, if, if, I mean, it's, I'm in a difficult position, but I mean... It... Aš dabar atsidūriau sudėtingoje padėtyje. Jei visas komitetas norėtų lūptirti minutę, Was this the final vote? Yes, yeah, this one. Okay. Um, sorry, colleagues. Oh, sorry. Yeah. Um, Atsiprašau, kolegos, daugiau laukti negalime. Noriu tik uh, aiškiai pasakyti, kad vienas iš koordinatorių prašė atidėti šiek tiek balsavimą, bet negaliu to padaryti. 31 e, už, 24 prieš ir vienas susilaikė. Dabar balsuojame dėl darybinio mandato. Balsavimas pradedamas. Balsavimas tebe vyksta. Vis dar balsuojame, balsavimas baigtas. Priimta 31 už 25 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. Um, Pane Bonė, ar jūs norite pasisakyti? Pane Bodai. Kolegos. Mari Loristin jau paskutinės dienas dirbo parlamente, nes nusprendė tęsti savo karjerą Estijoje. Todėl labai norėčiau jai padėkoti už jos įnašą į tokias prieštaringas diskusijas. Ačiū, Mariju. Thank you, Mikhail. Very Labai ačiū. Gražus pasisakymas komiteto vardu. Labai ačiū. Sėkmės, Mariu. Gerai, kolegos. Žinau, kad tai buvo labai svarbus balsavimas, bet dabar pareikime prie kito. Žinau, kad laikas spaudžia kolegas, tad iš pagarbos jiems pereinu prie kito balsavimo. Na, dabar es bendradarbiavimo būčiamosios teisinos rytyje agentūra ir Justas Aksel Vos yra pranešėjęs. Ar norėtumėte pasisakyti? Trumpai. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Ganėtinai sklančiai viskas vyko, nors prireikė laiko, dabar jau turime rezultatą. Manau, kad jis mus visus patenkins. Dėkoju, Aksel. Dabar pereikime prie balsavimo. 187 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintas pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. A kompromisas. Pradedame balsavimą. Priimta. B kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta C kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Septynioliktas pakeitimas, pradedame balsavimą. Kolegos, praleidome 14 pakeitimą, atsiprašau. 14 pakeitimas. Balsuojame dėl 14 pakeitimo. 14 pakeitimas. Balsavimas vis dar vyksta, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 17 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 242 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėjo kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. E kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 26 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 32 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. F kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. G kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. H kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Į kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 15. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. J kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. K kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. L kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 284 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. N kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. O kompromisas. Pradedame balsavimą. Close. Balsavimas baigtas. Priimta. 69 pakeitimas pradedame balsavimą. 69 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Džiūri 40. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. P kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Q kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 74 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Jūri 42. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. S kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Tie kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. ZD kompromisas. Pradedame balsavimą. Tai yra duomenų apsaugos kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. TA kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. U kompromisas. Pradedame balsavimą. Priimta. Vėl kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. W kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 387 pakeitimas pradedame balsavimą. 387 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. X kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Į kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Z kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 142 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 143 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 144. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 145 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 146. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 147 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 148 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 149 pakeitimas ir kont 43. Balsuojame kartu. Balsavimas baigtas. Priimta. 150 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 151 pakeitimas iki 154 kartų. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 155 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 44. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kont 45. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 156 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 157 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 158. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 408 pakeitimas kartu su 159. Ne, ne kartu. 408 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 159 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 46 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 160. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 409 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 47 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 48 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. ZC kompromisas pradedame balsavimą. Abecėlės pritrūko. Balsavimas baigtas. Kolegos, kažkas nutiko su įrenginiu. Reikia dar kartą balsuoti dėl ZC kompromiso, nes įrenginys neužfiksavo balsavimo. ZC kompromisos pradedame balsavimą. ZC kompromisas. Balsavimas baigtas, priimta. Jūri 52 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 165 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 166 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 167 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 168 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 169 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kon 50 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 170 pakeitimas su kont 51, 170 pakeitimas ir kont 51. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kont 52 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 171 pakeitimas su kont 53 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Kon 54 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 172 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 173 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 174. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 413. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 414. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 175 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58 jūri. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 176. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 177. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 178 pradedame balsavimą. Closed. Baigtas balsavimas. Priimta. 129 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 180. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 181. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 416. E, Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri 61. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 182, e, 187. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 481. E, Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 183. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 184. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 185. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 186. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Atmesta. 55. E, Kas? Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 56. Sekon. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Konstatuojamosios dalys 188, 189 kartu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas. Balsavimas baigtas. Priimta. ZA kompromisas. ZA. Balsavimas baigtas. Priimta. Jūri 2 balsuojame. Baigiame. Priimta. Jūri 3 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Jūri 4. Balsuojame. Baigiame. Jūri 5. Balsuojame. Priimta. Trečias pakeitimas balsuojame. Baigiame. Priimta Juris 7. Baigiame. Priimta. 198 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 199 balsuojame. Baigiame. Priimta. Kont 4, 3. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Jūri 8. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Jūri 9. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 201 balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas ZB. Balsuojame. Priimta. 213 balsuojame. 213. Baigiame. Priimta. Penktas ir Jūri 14 kartu. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 215 balsuojame. Baigiame. Atmestas. Jūri 15. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 216. <clears throat> Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 217. Balsuojame. Baigiame atmestas. Kont 5 balsuojame. Baigiame. Priimta. Kont 6 balsuojame. Baigiame. Priimta. Jūri 16 balsuojame. Baigiame. priimta. 218 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 219 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 220 balsuojame. Baigiame. Atmestas. Dabar balsuojame dėl viso tekstus pakeitimais vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas 51 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 50 už 5 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikiname poną Fos. Sveikiname pranešėją. colleagues, um, Just... Kolegos, šiek tiek informacijos apie laiką, kadangi baigėme balsavimą anksčiau. Dabar padarysime pertrauką iki tos posėdžio dalies, iki 12.30. Taigi toliau dirbsime nuo 12.30 bendras posėdis su ekonomikos komitetu. Taigi pertrauka iki 12.30. Ačiū už bendradarbiavimo balsuojant šiandien. Baigiame šiandien balsavimą. Toliau tęsime 12.30.